naujame posėdį. Iš pradžio keletas informacijų. Iš pono Dimitrovo Stojanovo gavau prašymą panaikinti jo teisinę neliečiamybę dėl vykstančio teismo proceso Sofijoje.